Pro, ponė, prašom pasisakyti. Mikro, Mikro Mikrofoną įsijunkite. I have some, uh... Norėčiau kai ką pasiūlyti dėl vedimo tvarkos. Kartu su kolega mes rengėme uh, E, ir dabar prašome įtraukti klausimą į darbo atvarkę dėl e, svarbiausių interesų. Aš atkreipiu dėmesį į šį klausimą, kadangi dabar sužinojome, kad šiandieną Norvegijos institucijos e, savavališkai atėmė čekį iš čekės motinos vaiką ir ji pradėjo įvaikinimo procedūrą. Tai yra siaubinga, mes esame pasipiktinę ir nusivylę, todėl Čekija reaguoja ir nori kreiptis į Euro, Europos parlamento narius. E, e, su klausimu, kaip čia dabar yra, kad mes nieko negalime padaryti apgindami ES piliečių teisės. Pone pirmininkė, kolegos, palaikykite kad mūsų iniciatyvą, kad kitoje plenarinėje sesijoje būtų įtrauktas šis klausimas komisijai į darbo tvarkę. Žinoma, tai yra be galo svarbus klausimas, tačiau reikia laikytis nustatytų procedūrų ir pirmiausia, reikia, kad tai patvirtintų pirmininkų sueiga. Mes pasižymėjome jūsų prašymą. Dėkoju. Dabar norėčiau pak, pasiklausti dėl vakarykščio protokolo, ar būtų kokiu nors pastebėjimu dėl šio protokolo. Jų nėra. Todėl jis yra tvirtinamas. Dabar žodinis klausimas.